Bet pirmiausia, aš jums pateiksiu naujausius mokslininkų duomenys apie ICES, e, tarptinės jūrų tyrinėjimo tarnybos išvedas. 2012 metais sungurių atsargos išliko kritiškos būklės, dabar e, istorinės žemos pasiektos e, tiek Šiaurės jūroje, tiek kitur lyginant su 67-79 metais. E, ICES taip pat sako, kad reikia imtis kaip galima skubiau veiksmų. Mes matome, kad e, yra daug požymių, nuo kurių kenkia ungurių atsargos. Jeigu mes galėtume, e, kalbėtume apie paprastąjį tūną arba kardžuvę, tai turbūt komisijos atstovai dalyvautų, nes ta tema įdomesnė ir galbūt daugiau visuomeninių diskusijų apie tai, kad reikia imtis veiksmų. E, bet e, unguriai tikrai yra labai įdomus gyvūnai. Jie E, pereina keletą etapų. Iš pradžių tai yra stikliniai unguriukai, paskui geltonieji unguriai, e, kol jie užauga Jūs matote dabar reglamento projektą, jisai pradėtas rengti 2007 metais, kai po daugelio diskusijų metų valstybės narės galiausiai sutarė kažką daryti, kovodamos su mažėjančiais ištekliais, bet jau daugiau kaip 10 metų mes dirbame, reglamentas veikia daugiau kaip penkerius metus ir visą tą laiką ungurių atsargos ištekliai mažėja. 2012 metais ICES dar kartą perspėjo mus. Atkūrimas išteklių yra viena iš priemonių atkūrimo išteklių, e, bet tai neleidžia iš esmės atkurti e, ungurių išteklių. Tai yra labai rimta problema valstybių narių e, planai yra susijęs su išteklių atkūrimu, bet nėra jokių gairių, jokių kriterijų dėl e, išgyvenimo stiklinių unguriukų. E, ir apie jų galimybės patekti į Sargaso jūrą neršti. Mes turime kalbėti apie labai svarbius dalykus. Pirmiausia, komisija turėtų pateikti savo pasiūlymus dėl atsargų atkūrimo. Taip pat komisija turėtų pateikti naują teisėgros pasiūlymą iki kitų metų kovo pabaigos. Ir e, tai galbūt padės išgelbėti Europos ungurius. Taip pat taryba turėtų imtis veiksmų ir nepabandyti e, kur nors e, paslėpti šio reglamento prie, po daugiamečių gyvenimo planų skraiste. Tai yra susijęs su žvejybos galimybių skirstimų ir aš manau, kad procesas gal bus greitas. Mes turime veikti greitai, kad e, leistume išgyventi inguriams, bet taip pat, kad užtikrintume, jog ES būtų žiūri, žiūrima kaip į rimtą partnerį tarptautinėje e, arenoje. Yra keletas šalių, kurie nebeleidžia netvarios priekybos. Europos ungurys yra e, nykstanti rūšis ir įrašytas į sitės konvenciją dėl nykstančių e, floros ir faunos rūšių. Mes mano nuomonė, mano nuomonė ateities kartos ne supras mūsų, jeigu mes tik paprasčiausiai šiek tiek pakoreguosime teisinės nuostatas reglamente, mes turime iš esmės užtikrinti, kad ši rūšis neišnyktų. Köszönöm szépen. Ačiū pranešėjai. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariai Domenakį. Ačiū pirmininkė, gerbinimi parlamento nariai. Dėkoju pranešėjai Liovin ir kitiems žvėjus komiteto nariams už šį pranešimą. Komisijos pasiūlymo tikslas buvo reglamentą suderinti su sutarties taisyklėmis ir su deleguotaisiais bei įgyvenimo aktais. Džiaugiuosi, kad pranešime pritarėme, pritarėma daugumai pakeitimų. Žinau, kad žvejybos komitete buvo keliama klausimų, ar priemonės pakankamai apsaugos ungurių populiaciją. Pone Levin šitas abejonės pakartojo ir plenarinėje sesijoje. Suprantu, kad norima išsamesnės taisyklių, taisyklių peržiūros ir platesnių užmojų nei komisijos pasiūlymas. Šiandien galiu tik patvirtinti, kad komisija pasiryžusi padėti atkurti Europos ungurio e, išteklius. Mm, neseniai gavome ICES parengtą įvertinimą ir jį analizuojame. Ten dėstoma, kaip valstybės narės įgyvendina ungurių valdymo planus. Mes taip pat šių metų lapkritį gausime metinį įvertinimą iš ICES. Mums reikia šitų įvertinimų, kad galėtume apsispręsti. Tuose patarimuose bus išdėstyta įvertinimas, ar veikia reglamentai. Pagal šiuos mokslinius duomenis komisija iki šių metų pabaigos parlamentui ir tarybai pateiks ataskaitą, ar veiksmingai įgyvendinami ungurių valdymo, išteklių valdymo planai. Tada komisija nuspręs, ar reikia keisti reglamentą, kad šių žuvų ištekliai būtų veiksmingiau atkuriami. Noriu dar sėki patikinti parlamentą, kad mes esame itin suinteresuoti šios žuvų rūšės išteklių atkūrimu. Ačiū komisijos nariai, dabar kalbės frakcijų atstovai. Pirmiausia, EPP vardu ponas Kūnų. Danke, Herr Präsident. Äh, Ačiū pirmininkė, ponė komisarė Damanakė, kolegė Liovin. Šiandien diskutuojame apie tai, kaip priderinti tam tikrą reglamentą prie Lisabono sutarties, tai yra deleguotojų ir gyvenimo teisės aktų klausimas. Tai viena pusė, o kita pusė yra tokia, kad Europos ungurių išteklių klausimas yra labai probleminis. Unguriams iškilęs pavojus ir tai yra ta tema, kurią turime daugiausia pagalvoti. Ar ungurių reglamentas, 2007 metų reglamentas ir išteklių valdymo planas yra tikrai efektyvus, ar tikrai yra koks nors teigiamas poveikis. 2007 metais šitas reglamentas buvo būtinas. Tada komisija kartu su taryba uždraudė eksportuoti ungurius bei jų produktus į trečiasias šalis. Žinom, kad ungurių biomasė identifikuojama pagal tai, kiek stiklinių unguriukų patenka iš Sargaso jūros į Biskajos įlanką ir kiek jų patenka paskui upėmis aukštyn į savo buveinės ežerose. Žinome, kad yra juodoji rinka šioje srityje ir eksporto draudimas turi ir toliau būti įgyvendinamas tam, kad mes išlaikytume ungurių išteklius ateičiai. Valdymo planai, išteklių valdymo planai kai kuriuose valstybėse narėse jau yra įgyvendinti, bet reikia ir toliau sekti, kaip tai daroma. Ši žuvis yra pajėgi išgyventi akvakultūros sąlygomis, tai yra įrodyta Danijos ir Didžiosios Britanijos pavyzdžių, galima tikrai išauginti unguriukus ir juos paleisti į laisvę. Ir mes tikrai ne, dabar įsikišdami į sistemą pakenksime jau veikiančiai sistemai, nes ungurio gyvenimo laikotarpis yra 25 metai. Taigi dabar 2013 metų pabaigoje mums reikia įvertinimo dėl to, kaip veikia va, išteklių valdymo planas, o tada žiūrėsime toliau. Ačiū, pirmininkė sako. Vėlėtojas. Toliau kolega Nilsson. Tak, herr ordförande beståndet av europeisk ål. Ačiū. Europos ungurių ištekliams iškilęs pavojus. Jų gyvenimo sąlygos yra labai prastos, jų yra išvejojama per daug, o ta žuvis turi labai sudėtingą gyvenimo ciklą, ir reikia sukurti sąlygas, kad ši, šios žuvies ištekliai galėtų atsistatyti. Tam reikia, aišku, e, vis e, mokslo tyrimais pagristų priemonių. Priemonės turi būti ilgalaikės, kad ilgalaikėje perspektyvoje būtų sukurtos geros sąlygos unguriams veistis, daugintis. Žinoma, negalima būtų visiškai uždrausti ungurių žvejojimo. Tai būtų pernelik toli einantis žingsnis. Tačiau reikėtų sukurti kokius nors akstinus patiems imtis iniciatyvų, galbūt kaip nors dirbtinai didinti išteklius. Ir tai turi būti daroma pačiu efektyviausiu būdu, kad ištekliams m, iš to būtų kuo didesnė nauda. Prašėme komisijos pateikti naują planą remiantis naujausiais moksliniais tyrimais tikiuosi, kad taip ir bus ir tai garantuos Europos unguriui šviesę ateitį. Tačiau ES valstybės turi taip pat geriau prisidėti prie šios politikos įgyvendinimo. Ačiū. Dėkuoju, dabar liberalų frakcijos vardu kalbės ponas Kalavė. Ačiū, pirmininkė. Komisijos narė kolegos, pirmiausia noriu padėkoti poniai Lovin už darbą rengiant šitą svarbų pranešimą. Be jokios abejonės Europos ungurių ištekliai yra nepaprastai sumažėję. 2007-aisiais ICES įtraukė į išteklių atkūrimo planą ungurius, po to jie buvo įrašyti į raudonąją knygą. Reglamentas reikalauja, kad kiekviena valstybė narė įgyvendintų savo išteklių valdymo planus, o jų tikslas yra atkurti išteklius iki tausaus tvaraus lygio. Priemonės yra tokios – ribota žvejyba, tam tikros priemonės taikomos upių vandenyse – taip pat išteklių atkūrimas, jauniklių išteklių atkūrimas. Tenka apgailestauti, kad Airija visiškai uždraudė ungurių žvejybą įvairiose vandenyse. Tai labai neteisinga žvejų atžvilgių, nes jiems niekai nebuvo kompensuotos prarastos pajamos. Toks draudimas yra kvestionuojamas, nes 2009 metais ištekliai vis tiek mažėjo. Nemažai jų sunaikina Šenon vietovėje hidroelektrinė. Nors ir bandoma e, ungurius anksčiau surinkti ir perkelti už turbinų į kitą pusę. Nuo 90-mečio Mm, vidurio Šiaurės Airijoje tam tikra bendryja rūpinasi išteklių atkūrimu. Taip pat žvejybos reikalų komitete buvo nepriimtas pakeitimas, kuris būtų padėjęs žvėjams diversifikuoti savo veiklą. Tais atvejais, jeigu kuri nors valstybė narė uždraudžia žvejoti tam tikrą žuvų rūšį, pavyzdžiui, ungurius. Nesvarbu, kad mes kalbame apie ungurius. Tas pasakyta ir apie pelaginės rūšis, ir apie stauridės. Noriu paminėti, kad komisarė Liepos mėnesį įsipareigojo imtis veiksmų dėl šiaurės rytų Atlanto žvejybos. Aš nekalbu apie Atlanto silkę, aš kalbu apie stauridę buvo įsipareigota pateikti tam tikrus pasiūlymus iki vasaros atostogų. Atostogos praėjo, bet nieko negirdime tuo klausimu. Ačiū. Toliau pusantros minutės ponas Grobačik. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Izabeliai už puikų pranešimą, už gerai subalansuotą tekstą, už visą jos intensyvų dėrybų laikotarpį. Du esminiai dalykai yra pasakyti šiame pranešime. Visų pirma, tai, kad nėra pakankamai mokslinių tyrimų šioje srityje ir nėra atsakymų į klausimus, kodėl taip sumažėjo ungurių. Kitas dalykas, ar tikrai veikia ta sistema. Kodų sistema nėra pakankama, nes ir valstybės narės pateikia tokius duomenys, kurie neatitinka Eurostato duomenų. Duomenų trūkumas ir jų klaidos yra labai svarbus faktorius, nes tai neleidžia įvertinti išteklių dydžio. Dėl to negalima tinkamai valdyti šių išteklių. Taigi reikia, kad komisija turi imtųsi kažkokių veiksmų, kadangi sumažinama kvotos, o tai reiškia, kad naikinama apskritai Baltijos jūros visa biologinė sistema. Ešerys taip pat yra žuvis, kuriai kyla grėsmė. Todėl prašau komisijos imtis reformų visoje šioje srityje, kai kalbam apie gaudimo kiekius ir kvotas. Köszönöm szépen. Most Gustafsson úr követ. Ačiū. Toliau žodis ponui Gustafsson, jis kalbės GUE frakcijos vardu. Pirmininkė, dėkoju Izabelai Löbin. Darbas atliktas puikiai. Apie ungurius egzistuoja daug mitų. Anksčiau nebuvo žinoma, iš kur jie kur jie gimsta. Buvo manoma, kad galbūt iš rasos lašelių, kuriuos kaitina saulė. Dabar žinoma, kad jie gimsta ir miršta, žūsta Sargaso jūros vandenėse tūkstančių kilometrų nuo Europos. E, Nelaisvėje jų, jų auginti nepavyksta. Jeigu norime apsaugoti ungurių populiaciją, mums reikia tarptautinio bendradarbiavimo. Taigi, puiku, kad ponė Liovin parengė pranešimą, tai pagrindas tarptautiniam bendarbiavimui. Norėdami apsaugoti išteklius, turėtume imtis drastiškų priemonių, pavyzdžiui, draudimas. Klausimas, kada mes išdrysime imtis tų drastiškų priemonių, nes kitaip šita žuvų rūšis tiesiog išnyks. Ir pranešė teisingai paklausė, ką mes paaiškinsime ateities kartoms, kai ungurių nebeliks. Ačiū. Toliau ponas Belder. Pirmininkė, gerbiama komisijos narė, kolegos. Iš pradžių tai buvo grinai techninis klausimas, bet po to diskusijos pasisuko labiau apie turinio dalykus. Kalbėkime apie objektyvus kriterijus. kriterijus. E, unguriams naudos nebus, jeigu bus paskelbtas visiškas draudimas. Pagrindinė problema jiems yra hidroelektrinės, turbinos. Ir pirmiausia, reikėtų panaikinti šitas kliūtis, padėti unguriams tuo požiūriu. E, Praeitais metais Niderlanduose žvėjai itin daug ungurių perkeldavo per užtvankas. Visą tai buvo daroma prižiūrint skaidriai ir įvertinimai rodo, kad maždaug 25 tūkstančiai ungurių šiais metais bus perkelta per užtvankas, kad jie sugebėtų pasiekti Sargaso jūrą. Ačiū nepriklausoma nuomonė dabar bus išdėstyta ponas Hartong. Voorzitter, nadat de EU de zeevisserij kapot dreigt te Pirmininkė. Europos Sąjunga atrodo ruošiasi visiškai sužlugdyti žvejybą jūrose. Uždrausime žvejoti ungurius, reikia išteklių valdymo planų, reikia, kad jie būtų tvarūs, reikia padėti unguriams perkelti per tas turbinas, per hidroelektrinių turbinas ir panašiai. Ką, padaryti, ką galime daryti, kad padidintume išteklius? Iš pradžių, žodžiu, sugadiname, su, sunaikiname žvejybos sektorių, neleidžiame žvėjams egzistuoti, tada perkeliame, liepiame žvėjams perkelti žuvis per turbinas. Tai kas čia per politiką? Tai visiškai neracionalu. Tai nėra čia. Ponas Androvė. Ponas Hardoner, mes atrodo dabar visi tarsi baramės, norime derinti nesuderinamius dalykus, bet mūsų tikslas yra suderinti e, atitinkamus dokumentus su Lisabonos e, sutartimi. Dabar pagal e, naujas taisyklės reikia pasikliauti gyvenimo arba vykdomosius aktus arba deleguotosius aktus. Ir mes pranešime siekėme tarsi kažką kitaip daryti. Keliami esminiai klausimai. Atliekama analizė, kuri galbūt dabar ne visiškai tinka. Mes svarstame pranešimą E, kuris reiškia nutolimą nuo įprastinės dokumento keitimo procedūros. Tai reiškia, kad reikia pradėti konsultacijas prieš parlamentui e, kreiptis į komisiją ir tarybą. Mes visi turime siekti suderinti teisės aktus su Lisabonos sutartimi ir todėl neturėtume pamiršti šių dalykų, bet dėl ungurių galima pasakyti, kad ungurių populiacija 99,5 procento sumažėjo su 8 ir 9 dešimtmečiu. Išsaugojimo priemonės yra būtinos, išteklių atkūrimo priemonės yra būtinos, nes unguriams iškilo pavojus. 2007 metais buvo nustatytos tam tikros atgaivinimo priemonės. Pirmiausia, buvo skatinamos valstybės narės įgyvendinti vykdymo planus, kad bent 40 procentų biomasės e, būtų padengta. Pagal sitės Europos Sąjunga e, turi numatyti ypatingą apsaugą ir uždrausti eksportą. Tai yra viena iš priemonių, kur ir taikoma unguriams. Bet šiandieną kalbame ne tiek apie ungurius, kiek apie komitologiją. Dėkuoju. Žodis poniai Rodos. Pirmininkė, ponia Marija Damanakė, Europos unguriui iškilo grėsmė pasakysiu tikrai atvirai, ungurių reglamentas buvo parengtas per vėlai ir jo įgyvendinimas taip pat vėluoja. Ungurių turime vis mažiau ir mažiau. Šiandien įtraukėme temą į darbo tvarkę todėl, kad reglamentą reikia priderinti prie Lisabono sutarties. Tai atrodo tiesiog formalumas, nuobodus formalumas, bet taip iš tikrųjų nėra. Pagal Lisabonos sutartį Europos parlamentas turi teisę kalbėti sprendžiant Europos žuvininkystės ateitį. Ir parlamentas tikrai atidžiai stebės, kaip yra įgyvendinami išteklių valdymo planai ir ar jie tikrai padeda padidinti išteklius. Kol kas mes, aišku, negalime to įvertinti, nes per nelik mažai laiko yra praėję. Labai džiaugiuosi, kad nebuvo pritarta iškart uždrausti, siūlymui iškart uždrausti žvejybą, bet neužmerkime akių, matykime realybę. Jeigu reikės, tai reikės imtis ir papildomų priemonių. Ačiū. Dėkoju toliau ponas Stevenson, sako pirmininkas. Pirmininkė. Matome, kad 90 procentų sumažėjo Europos sungurių ištekliai. Niekam turbūt nekeista, kad jie žūsta per savo gyvenimo visą etapą. Pirmiausia, stikliniai unguriukai, e, kurių vertė yra kilogramo tokia pat kaip aukso kilogramo. Ir e, matome, kad jie negali, ungariai negali pakliūti į e, gėlą vandenį dėl įvairių trūkdžių, dėl hidroelektrinių vandens pumpavimo įrenginių. renginių ir paskui negali unguriai grįžti e, atgal, į, pakliūti į Sargoso jūrą. Aš vertinu komisijos narės pasisakymą. Jisai, kad imsis griežtų priemonių įdėkti priemonėms apsaugoti unguriams. Taip pat sveikinu Izabelos Liovin puikų pranešimą. E, tikslas yra vienas e, - siekti panašių tikslų. Ačiū. Dėkuoju. Toliau ponas Kadek. Dėkoju pirmininkė, komisarė, kolegos. 20-ame e, amžiuje e, jau visą laiką nyko Europos ungurių ištekliai dėl įvairių techninių kliūčių, kurie kelia problemas e, migravimui. Yra ir kitų veiksnių. E, sąrašas problemų yra labai ilgas, galbūt net per, net per nelik ilgas. Taigi mes turime imtis veiksmų, išsaugoti išteklius, bet turime būti pragmatiški ir uh, žvejybos nebelaikyti atpirkimo ožių dėl visų, proble, ne, dėl visų problemų. Mes turime deramų priemonių imtis. E, žmogaus veikla įvairialypė kelia pavojų uh, E, ir reikia galvoti apie tam tikras priemonės, bet pranešime nėra pasiūlyta jokių alternatyvių priemonių. Prancūzija, pavyzdžiui, yra ėmusis tam tikrų veiksmų, kad būtų sumažintas mirtingumas e, ungurių yra gyvenimas atitinkamas e, planas ir 75, 65 procentais ištekliai išaugo lyginant su 2007 metais. Ir mes turime pirmiausia atlikti vertinimą, įvertinti e, šios rūšies išteklius ir tik tai tada tvirtinti reglamentą. Ir svarbiausias dalykas e, turi būti tik tai prisiderimas prie Lisabono sutarties. Ačiū. Dabar žodis poniai Tomas. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pirmiausia pasveikinti pranešėją. Man, kaip ir jai, labai didelį susirūpinimą kelia mažėjantis ištekliai ungurių. Mes matome mokslininkų išvadas, tačiau dažnai jos prieštarauja vietos mokslininkų išvadoms. Labai svarbu, kaip galima e, greičiau iš esmės įvertinti dabartinius ungurių išteklius. Valstybės narės turėtų nevėluoti pateikti duomenų. Jeigu jos tą darys, tai reikėtų imtis griežtų priemonių, kurios paskatintų valstybės narės bendradarbiauti nes e, dažnai žvėjai turi sumokėti e, tą nežino, už tą nežinojimą. Mes turime e, deramai e, plėtoti ir tvarkyti e, šiuos išteklius. Labai dažnai priemonės ventelės, kurios taikomas yra žvejybos apribojimas, bet yra ir kitokių priemonių. Taip pat labai svarbu, kad Europos komisija peržiūrėtų reglamentą dėl ungurių išteklių atstatymo reikėtų įvertinti holistiškai, kodėl matome tokį aukštą ungurių mirtingumą ir kokiu reikėtų tada paaiškėti, kokiu reikėtų prie, priemonių imtis, norint atstatyti, atkurti išteklius. Dėkuoju, ponas Nikolson. Ačiū pirmininkė. Laimiai mano rinkimo apygardoje ungurių žvejyba yra tvari ir didžiausia Europoje. E, žvejoja žvejų kooperatyvas 300 šeimų ir jų tikslas yra apsaugoti šitą labai svarbų išteklių rūšį. Daugelį metų e, jų žvejybos praktika yra gerbiama. Nuo 1994 metų investuota 5 milijonai svarų mano rinkėjai didžiuojasi tuo, kaip vykdoma e, žvejyba. Šiaurės Airija siekia sprendimo, tai nėra pagrindinė problema. Ir pasiūlymai neturėtų būti teikiami, kol nebus pateikta poveikio įvertinimo pagal nepriklausomas mokslinės rekomendacijas. Aš suprantu, kad komisija nori griežtesnių taisyklių dėl atsiskaitimo. Valstybės turi prisimti atsakomybę ir teikti ataskaitas, o tada komisija turi tas ataskaitas nešališkai įvertinti. Ačiū. Toliau ponas Van Nistelroj. Pone komisarą Damanakį. Iš pradžių atrodė, kad tai tik tai mūsų institucijų bendradarbiavimo formalumas įgyvendinant Lisabono sutartį, bet dabar diskusijos pasisuko visiškai kitaip. Ungurių išteklių sumažėjo e, radikaliai. Turime atkreipti dėmesį į eksporto dalykus. Stikliniai unguriukai eksportuojami į kitas pasaulio šalis ir susitarimai vykdomi netinkamai. Europos parlamentas turėtų stebėti situaciją ir prireikus įsikišti. Niderlanduose atlikta daug darbų, pavyzdžiui, parengti parengtas valdymo planas, šalinamos kliūtys, pasitelkiam, pasitelkiamos lėšos ir iš žvejybos fondo, ir iš Niderlandų fondų. Vadinasi, kažką nuveikti tikrai galime ir situaciją pakeisti sugebame. O šį rudenį mes lauksime jūsų parengto poveikio situacijos vertinimo. Ačiū. Dabar spontaniškos diskusijos. Ponas, ponė Manderson. Mano rinkimų apygardoje yra suteiktas PDA statusas. Tai didžiausia ungurių žvejybos teritorija. 300 šeimų priklauso nuo ungurių žvejybos. Lochne žvejybos kooperatyvas vykdo pačią tvariausią ungurių žvejybą ir saugo išteklius. Yra priimtos taisyklės dėl tausios žvejybos. Per 40 metų investuota 5 milijonai svarų. Pripažįstame, kaip svarbu atkurti ungurių išteklius. Ir vadovaujamės e, rekomendacijomis, kurias teikia mokslininkai. Tačiau joks pasiūlymas, kuris daro tiesioginę žalą bendruomenėms ir bendrovėms, neturėtų būti teikiamas, kol nebus atliktas nepriklausomas įvertinimas ir nebus pateiktas mokslinės rekomendacijos. Ferreira Urėsų. Obrigado, senhor presidente. Just... Žodis ponai Ferrerai, ačiū pirmininkė. Europos sungurių išteklių tvarkymas susiduria su baisiomis problemomis. Matome, kad trūksta mokslinių duomenų taip pat. E, problemą pagilina tai, kad Kai kurios šalys e, net mokslinių tyrimų duomenų neturi, nes netgi neleidžiama vykdyti tyriamosios veiklos mes negalime reikalauti vairių reglamentų, jeigu nebus skirta pakankamai finansinių išteklių gyvendinimui priemonių. E, mes turime atsižvelgti į e, įvairias e, priežastis, dėl kurių nyksta ungurių ištekliai, negalime kaltinti tik žvėjų. Neteisėta žvejyba, ją skatina neteisinga dabartinė sistema. Tai labai brangus dalykas. E, ungurių jaunikliai taip pat sunkiai užauga ir mes turime taip pat atsižvelgti į tuos veiksnius, galvodami apie priemonės. Dėkuoju. Daugiau nenori niekas pasisakyti pagal šią procedūrą ir suteiksiu žodį komisijos nariai. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pakartoti, kad komisijos pasiūlymas skirtas priderinti e, teisės aktus prie Lisabonos nuostatų ir mes paprasčiausiai bandome uh, suderinti dabartinį reglamentą su naujaja, tai yra Lisabono sutartimi. Mes nenu, dabar nesikišame į turinį, tačiau suprantu, kad tai būtų gerai, kadangi matome, jog ištekliai mažėja ir visai suprantu, kad Europos parlamento nariai norėjo išsakyti savo susirūpinimą ir noriu pasakyti, kad komisijas išvelgs jų susirūpinimą, ką esame jau padarę prašėme mokslininkų mums pateikti vertinimą apie valdymo, valstybių narių valdymo planus, apie importavimo sistemą ir apie kitus aspektus, kuriuos jūs jau minėjote. Taigi laukėme vertinimo, e, išanalizuosime išvadas ir galiu Jums pažadėti, kad iki šių metų pabaigos komisija e, grįž pas jūs su ataskaita, mm, su vertinimu apie tai, ką darėme iki šiol ir ko reikia, kad pagerintume e, išteklius. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis pranešiai poniai Liovin. Dėkuoju, pirmininkė. Labai ačiū už E, pasisakymus visiems kolegams, kolego, kolegams už tai, kad pritarė pranešimui. Dėkuoju, kad kolegos paminėjo visus kitus aspektus, nuo kurių kenčia ungurių ištekliai. Tikrai sutinku su viskuo. Tačiau turiu pabrėžti, noriu pasakyti kolegoms iš Šiaurės Airijos, kad E, e, žodžio tvarumas, e, naudojimas, kalbant apie ungurių išteklius, yra labai sudėtingas, nes kalbame apie bendrus Europos ungurių išteklius. Ir jeigu kas nors vaizduoja, kad dirba tvariai, tai kodėl matome, kad 99 procentais sumažėjo ungurių ištekliai. Reikia pastebėti, kad trūksta kriterijų, kurie vertintų, kaip atkurti išteklius. Taigi labai sunku dėl to kalbėti apie tvarumą. Komisijos e, norės norėčiau taip pat e, paklausti apie įvertinimą išteklių atkūri, kūrimo priemonių. Ar e, tai prisideda prie pozityvių rezultatų ar ne? E, ungurių mirtingumas e, žvejybos metu, stiklinių unguriukų, taip pat transportavimo metu, e, užkrečiamų lygų perdavimas, paplitimas. Ar gali išgyventi pakankamai iš um, stiklinių unguriukų nuplaukti į Sargaso jūrą, neršti ir pakeliui nepražūti labai sunku net ir frakcijoje užsitikrinti vientisumą. E, tai buvo dėl menkių valdymo plano Baltijos jūroje. EPP pasisakė už tam tikrus esminius e, pokyčius e, pranešime dėl pridelimo prie Lisabono sutarties, taigi ne visuomet esate labai vieningi savo požiūriu. Norėčiau padėkoti komisijos nariai už tai, kad jis supranta, kokia situacija yra rimta ir e, kad supranta, jog reikia papildomų priemonių e, ungurių išteklių atkūrimo plane. Taip pat reikėtų pasižiūrėti į neteisėtą stiklinių unguriukų eksportą. Aš sutinku su visais, kurie apie tai kalbėjo. Ir aš esu už tai, bet mes turime būti vieningi Europos Sąjungoje. Mes tarsi pripažįstame, kad Europos unguriai yra atsidūrę pavojų ir nereikėtų iš viso jų eksportuoti. Ir tuo pačiu metu mes nenorime imtis priemonių e, preky, dėl prekybos Europos Sąjungos viduje. Turime būti nuoseklus, ypač šiuo metu, kai Europos Sąjunga dabar galvoja įvesti prekybos sankcijas kitoms šalims, kurios užsima netvarę žvejybą. Mes taip pat turėtume patys savo taikyti tokius kriterijus. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. Diskusijos baigtos. Balsuosime rytoj 12 valandą. Kitas darbo tvarkės klausimas yra Ponios Kratsas Bild pradėjo.